Also ich fange jetzt jedenfalls schon mal, bis dahin haben wir hoffentlich die Mitglieder zusammen. Kągi, bet kuriuo atveju pradėsiu, tikiuosi, kad netrukus susirinks pakankamai narių. Pradėsiu nuo pirmininko pranešimo, kad bent vieną darbo atvarkės punktą aptartume. Nusprendėme, kad kalbant apie bendrąją apmokesnimo sistemą, ponė Audenberg bus paskirta pranešėjų, tai buvo nuspręsta koordinatorių sustikime. Dabar e, klausimas dėl imuniteto. Pranešėjas bus ponas Rapka, e, darbuotojų atlyginimo atnaujinimai. E, Pone Dagmar Bierent bus atsakinga už šį klausimą, nes ji jau sprendė klausimus susijusius su darbuotojų statutais. Na ir kalbėsime taip pat apie dėrybinį mandatą. Mm, dabar teisinis E, pagrindas e, ponė Leis, taip pat e, kodifikacijos ir peržiūros, ponas Peroni ir teisė, kuros įgaliojimo perdavimas, tai suteikiama um, žaliųjų frakcija, tačiau konkretus pranešėjas nėra paskirtas. Taip pat bus trumpai pristatytos elektroninės valdysenos sistemos, sistemos to ataskaitą. Tada Europos teisės institutas norėtume paprašyti stebėtojo statuso jame. Kitas klausimas. Pono Lango mandybė imunitetas koordinatorių nuomonė tai nebuvo e, problema susijusi su imunitetu, tad mes parašysime laišką pirmininkui, apie tai informuosime, taip pat apie gairias susijusią su imuniteto atvejais. Šį klausimą iškėlė ponas Karganė Etau. E, Buvo nuspręsta, kad reikėtų palaukti, kaip šį klausimą išspręs AFKO, nes jie vadovauja šio klausimo sprendimu ir dabar analizuoja darbo tvarkos taisyklės ir taip pat dirba su imuniteto klausimu tarybos, atsiprašau, teisės skyrius buvo paprašytas parengti ekspertinę nuomonę, kalbant apie taikymus nacionalinėme ligmenyje, kai reikia pervesti lėšas partijoms ar panašioms įstaigoms, taip pat kalbant apie kelionių paketų direktyvą, bus parašytas laiškas, tai nebus, nebus oficialus pranešimas, oficiali ataskaita, nes tam trūksta e, laiko. Tokie yra vakar vykusio e, koordinatorių sustikimo rezultatai. Matau, kad itin daug narių e, įeina į salę. Dabar norėčiau paprašyti pono Robert pristatyti klausimą susijusi su darbuotojų atlyginimais. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo paskeltas Teisingumo teismo sprendimas e, dėl 2011 metų atlyginimų e, pakeitimų ir yra pateiktas komisijos pasiūlymas. E, ten kalbama apie Eurostato pateiktus duomenys 1,7 O taip pat kalbam apie 0,9 procento tiems patiems metams ir komisijos pasiūlyme yra teigiama, kad mm, ten bus įtraukti e, skaičiai iš 2012 0,9 procento. E, tačiau dar laukiame teismo sprendimo šio klausimo, taip pat būtų įdomu išgirsti ir tarybos nuomonę. Mm, Daug informacijos turėsime po darybų. Na, turime suteiktą mandatą. Jame kalbama apie komisijos patiktą pasiūlymą, taip pat apie kitas galimybės. Pavyzdžiui, mes kaip dėrybinė komanda turėtume pakankamą lankstumą, kad galėtume nuspręsti, kokiu rezultatu būtų galima pasiekti kartu su taryba, kalbant apie 2011-2012 metus. Turime tam tikrus svertus, jeigu galima tai pasakyti bet prašyčiau komiteto patvirtinti šį mandatą šiandieną, kad galėtume pereiti prie dėrybų kiek įmanoma greičiau, tai yra pirmą kitų metų savaitę. Pirmininkas, ačiū labai. Ar turite kokių pastabų? Panašu, kad žodžių niekas neprašo. Ar galime tvirtinti šį mandatą? Ar turime pakankamai narių? Ah, Aha. Okay, dann stelle ich einfach mal umgekehrt die Frage, ist jemand gegen das Mandat? Na gerai, perfrazuosiu savo klausimą, ar kas nors prieštarauja, ar kas nors susilaiko, kalbant apie šį mandatą. Jeigu ne, tada mandatas tvirtinamas. Dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. 18 darbo tvarkės klausimas, ponė Eva Lichtenberger. Paprašysiu minutėlės, tuoj susirasiu reikiamą dokumentą. Ačiū. ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita. Buvo suorganizuotas specialus seminaras, buvo vykdoma ir kita veikla, Ir per seminarą kalbėjome apie tą tokį pavyzdinį bandomą ES projektą, projektą, tai yra Europos komisijos projektas. Tad tai yra toks bandomasis projektas, trumpai priminsiu, kokia yra jo esmė. Jeigu yra patikimi skundai dėl to, kad nėra taikomi ES teisės aktai ir komisija gauna tokius nusiskundimus, tada yra pradedama procedūra, kurioje dalyvauja valstybė narė bei komisija Ir kartais nutinka taip, kad e, nėra pateikiama pakankamos informacijos atsakovui ir dėl to jau ne pirmus metus kyla problemų. Europos parlamentas paprašė, kad tokia informacija būtų teikiama, tačiau tai nebuvo įgyvendinta, todėl e, pranešime dar kartą kalbu apie tai, kad būtų imtasi reikalingų priemonių ir kad būtų užtikrinta, kad informacija būtų pateikiama laiku, kad informacija būtų išsami ir kad ta informacija būtų perduota pareiškėjui arba ieškovui. Taip pat kalbėjome apie tyrimą, e, kuriame buvo pateikti štai tokie duomenys. E, tai yra susijęs su Europos komisija ir tyrimo autoriai teigia, kad atitinkama informacija, reikalinga informacija buvo pateikiama įtin lietai, ji nebuvo pakankamai išsami, tad pakalbėjome apie šį klausimą su teisės skirimi, bandėme įvertinti susidariusią padėtį. Na ir komisija tarsi bando pasislėpti už domenų apsaugos nuostatų, tačiau mums tai atrodo Um, neteisinga, nes mes nekalbame apie konkrečius duomenys, apie konkrečius atvejus, mes norime tik bendro pabudžio informacijos apie sektorius, apie tam tikras rytis, apie didžiausias kylančias problemas, e, kai yra e, taikomi ES teisės aktai. Tiesiog reikia nustatyti tokius atvejus, mums reikia tokios bendro pabudžio informacijos, nes jeigu kalbame apie ES teisės taikymą bei susijusius trūkumus. Mes nebandome e, ieškoti konkrečių kaltųjų, nebandome įvardinti e, vienos ar kitos valstybės narės ir apkaltinti netinkamai atlikus darbą. Tai yra labiau tam tikras signalas, e, kad yra vienas ar kitas klausimas, kurį reikia išspręsti, kalbant apie teisėkurą. Galbūt praeitie nepakankamai dėmesio buvo skirta tiems klausimams ir dabar reikėtų kai ką pataisyti. Nepamirškime, kad Europos parlamentas yra kolegislatoriui šioje srityje. Mes dalyvaujame bendrame sprendimų prieimimo procese. Tad mes patikėme prašymą, kad e, reikėtų geresnės galimybės gauti informaciją. Ta tinkama prieiga prie informacijos minima ir sutartyse. Na, o duomenų apsaugos argumentas neturėtų būti taikoma šiuo atveju. Kaip jau minėjau, čia nekalbame apie duomenis, kurie yra asmens duomenis. Tai labiau yra susijęs su tuo, kaip sprendžiami skundai, e, kokiuose srityse įtin daug skundų yra pateikiama ir panašiai. Taip pat mes turime sugebėti reaguoti e, į iškilusias problemas, kalbant apie mūsų teisėkuros darbą. Dar viena pastaba. Mūsų nuomonė komisija turėtų daugiau dėmesio skirti įgyvendinimo laikotarpį, kalbant apie ES teisę. Ir taip pat kalbame apie tą tikrinimo procesą, skriningo procesą, susijusi su tuo, kaip ES teisė taikoma praktikoje, kad būtų nustatyti reikalingi prioritetai O kalbant apie įgyvendinimo politiką bei intensyvumą, įtin daug dėmesio skiriame šiam klausimui. Ir visų pirma norėjome užtikrinti, kad e, e, teisėkuros aktų, kuriai būtų pateikta reikalinga informacija, tam e, tikros reakcijos. Taip pat labai svarbu užtikrinti ir skaidrumą. Tai itin svarbus aspektas, kalbant apie e, E, tai, jog norime išlaikyti savo piliečių pasitikėjimą mūsų institucijomis. Ir kai piliečiai tampa ieškovais, jie nori, kad jų teisės būtų e, apsaugotos ir užtikrintos. Tad toks būtų trumpas mano pateiktų pasiūlymų pristatymas dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos. E, mielai išklausys jūsų klausimus ir pasiūlymus dėl pakeitimo. Ačiū labai ponė Eva. Ar turite kokiu nors klausimu? E, e, pakeitimus reikia pateikti iki sausio 16 dienos 2014 metų, o dabar galime pereiti prie balsavimo. Ne, gal vis dėlto pereikime prie 19 punkto, kito Eva, Evos Lichtenberg e, pranešimo. Tad prašau, ponė Eva. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tai yra nuomonės projektas dėl Lisabono sutarties nuostatų, nuostatų įgyvendinimo. E, tų nuostatų, kurios yra susijusios su Europos parlamentu. Tai yra teisės, galimybės ir mm, čia remiamasi e, praėjusiu metu patirtimi ir tuo kokia patirtis buvo sukaupta kalbant apie įgyvendinimą. Tad dar kartą čia pabrėžiamas skaidrumo e, aspektas, labai svarbu užtikrinti jo įgyvendinimą. Reikia nepamiršti, kad sutartyje yra konkretus straipsnis, kuriame kalbama apie šį konkretų dalyką. Pirmininkas, ponia Lichtenberg pra, bando pasisakyti, bando išsakyti savo nuomonę, tad prašyčiau visų uh, susėsti savo vietas ir netrikdyti darbo. Tad, ponė Lichtenberg, ačiū. E, savo pasiūlyme e, dėl nuomonės kalbu apie skaidrumą, taip pat apie tai, ko mums reikia, siekiant užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp institucijų. Ir apie tai, kokios galėtų būti ateities darbo e, e, gairės, taip pat e, reikia kalbėti ir apie tą naują tarp institucinį susitarimą bei su juo susijusią skaidrumą. Na, antras klausimas mm, susijęs su teisiniu pagrindu. Deja, turime jau tam tikros patirties šioje srityje ir panašu, kad kiekvieną kartą reikia e, dėl to iš naujo dėrėtis. Tad e, ir šį kartą vėl Primename, kad buvo skundų šioje srityje ir prašome, kad būtų numatytos tinkamesnės procedūros ir kad tai būtų daroma nuo pat e, pradžių. E, dar vienas aspektas, tai turi būti susijęs su tarptautiniais susitarimais. Mm, neseniai buvo paskelbti tam, tikri, tam tikra informacija, tam tikri duomenys ir kalbant apie nacionalinius parlamentus, apie tas tarptautinės sutartys ar susitarimus, dėl kurių deramasi nacionaliniu lygiu, vyriausybių lygiu, tačiau panašu, kad tai jau yra apribota teisė ir tie tarptautiniai susitarimai jau e, siekia plačiau nei ta diplomatinė formulė, jie daro tiesioginį įtaką mūsų piliečių gyvenimui. Tad būtent todėl mes manome, kad e, būtina užtikrinti tą reikalingą skaidrumą, apie tai reikia informuoti ir parlamentus, ir šiuo konkrečiu atveju kalbu apie Europos parlamentą. Tad informacijos teikimas Europos parlamentui yra vienintelė galimybė užtikrinti, kad procedūros pabaigoje Europos parlamentas galės priimti sprendimą, e, turėdamas visą reikalingą informaciją. Taip pat kalbu ir apie kitą svarbų dalyką, tai yra tarybos požiūris arba tarybos politika. Nes, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėte į mūsų komiteto darbą ir į patentų teisės klausimą, kurį sprendžiame, paskutinė minutė taryba nusprendė pakeisti teisinės nuostatas. Ir tikrai mums, parlamento nariams, tai kelia nemažą susirūpinimą, mums tikrai reikia stebėti padėtį Juk kalbame čia apie tokius apčiopiamus dalykus, apie parlamento teisės ir būtina sugebėti tas teisės užtikrinti, užtikrinti galimybę jas įgyvendinti. Ir dar viena pastaba dėl nacionalinių parlamentų ir jų aktyvaus įsitraukimo bei dalyvavimo e, kitame laikotarpyje. Jų vaidmuo bus svarbesnis Tad, e, kalbant apie nacionalinius parlamentus, labai svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai bendradarbiaujama su jais. Reikia gerinti metodus, ieškoti tinkamesnių būdų, kaip būtų galima tinkamai bendradarbiauti. Tas bendradarbiavimo procesas turi būti aiškesnis. Nacionaliniai parlamentai tikrai vaidina svarbu vaidmenį, tačiau ne visada užtikrinamos jų teisės, ne visada e, jie nori imtis jiems patikėtų pareigų, ypač kalbant apie e, ES teisės aktų įgyvendinimo stebėseną. Na, suprantu, kad e, sudėtinga trumpai išsakyti pastabas dėl šių klausimų, nes kalbame apie būsimus teisėkūrų procedūrų pakeitimus, tačiau Kalbant apie nuomonės projektą, noriu pasakyti, kad pasinaudojau nemažai pavyzdžių iš mūsų teisės reikalų komiteto, rėmiausi tais pavyzdžiais, nes tai buvo tarsi būtina ir savai mes suprantama, juk tas problemas mes dažnai sprendžiame. Ponas pirmininkas, ačiū labai. Ar galėčiau paprašyti tylos salėje. Suprantu, kad ketiname balsuoti ir jūs galbūt šiek tiek išsiblaškė, tačiau labai sunku pranešėjai išsakyti savo nuomonę, kai visi taip triukšmaujate. Ponas Peroni, žodis jums. Dėkuoju. Pirmininkė, norėčiau paprašyti e, pranešėjos, kad kadangi parašyta, kad e, penktajame punkte minėta, minėti tarybos veiksmai yra ne teisėti, kuo yra remiamasi. Procedūra buvo pradėta, e, byla buvo pradėta teisme, ar tai yra tiesiog nuomonė. Todėl, kad kai sakome, kad taryba e, ne, neteisėta, neteisėtos veiklos imasi, yra gana rimtas teiginys. Na, kalbant apie septintąjį punktą, e, dalį norėčiau pasakyti, kad nepritariu tam. Parlamentai, nacionaliniai parlamentai. Jeigu taip galima pasakyti, iš jų buvo pasišaipyta. Todėl, kad nacionaliniai parlamentai, kaip jau matėme, rem, kaip kalbėjome apie Europos prokuratūrą, Nacionaliniai parlamentai gali pateikti savo nuomonę ir komisija jo gali nesižvelgti į tą nuomonę. Todėl, kad jau ir į kitą projektą buvo neigiamai reaguojama ir buvo pasitelkta geltonoji kortelė. Bet procedūra, kuri numatyta sutartyje, numato tik bendrąją analizę, ir paskui komitetas daro kaip nori. Taigi, iš tikrųjų, neteisingai yra žiūrima į vaidmenį. Parlamentai gali užblokuoti tai, ką mano, kad e, pažydžia sutartį arba, tarkim, subsidiarumo principą, jeigu jie E, galės tai daryti, tada jų vaidmo bus svarbus. Antraip, e, jų vaidmo bus visiškai nesvarbus, jų vaidmo bus kaip kokio žurnalo arba laikraščio. Ačiū, ponas Gargani. Pirmininkė, na, iš tikrųjų, mes dar pateiksime pakeitimus iki 20 dienos, jeigu aš neklystu, jos reikėtų pakeisti, pateikti ir Manau, kad ši nuomonė buvo, ši, šis dokumentas buvo tinkamai paruoštas, bet vis dėlto dėl deleguotojų aktų man kyla šiek tiek abejonių. Pranešė šiek tiek griežtai žiūri į šį aspektą. Deleguotieji aktai yra svarbus, jų reikia teisėje kūros e, teisės aktų leidimo m, veiklai. M, Galbūt sutarsime dar, jeigu galbūt nustatysime kažkokius išskirtinius atvejus, tam, kad galėtume pusiausvyros e, pasiekti. Danke, Frau Lichtenberger, bitte. Ačiū dabar, ponė Lichtenberger. Herzlichen Dank. Ačiū. noriu padėkoti ir už tai, kad taip e, nuodugniai išanalizavote šį tekstą. Mes kalbame apie mūsų darbo esmę. Čia noriu padėkoti tikrai, kad taip kruopšiai e, jį jo ėmėtės. Dėl penktojo punkto konstatuojame tai, kad sutarčių 50-ame straipsnėje, kur e, yra aiški, nedviprasmiška nuostata, nenumatanti teisėkuros procedūrų su taryba, tai čia jau kalbu apie 15 straipsnį. Paskutinėme dėrybų etape, pavyzdžiui, kuomet taryba nusprendžia staiga e, išbraukti kokį nors straipsnį, tai yra laikoma e, įsikišimu į teisėkuros procedūrą, nes tai nėra numatyta įprastinėje procedūroje. Žinoma, jeigu yra esminių pokyčių ir jeigu jų neapsvarsto Europos parlamentas, taikydamas įprastinės procedūras, kaip ir turėtų būti, jeigu, jeigu tai vyksta nesilaikant numatytų procedūrų, tokiems atvejams reiktų pasipriešinti. Pavyzdžiui, kuomet, jeigu kitą kartą bus svarstamos nuostatos dėl atlyginimų ir jeigu bus pasiūlyta jas išbraukti, kaip mes galėtume sudalyvauti, čia kaip mes galėtume išsakyti savo nuomonę, deleguoti į teisės aktai. Man čia rūpi štai kas. Reikėtų parengti labai kruopščias apibrieštis ir atskirti, kas yra deleguotieji teisės aktai, kur kalbame apie techninės procedūras, techninius apibrėžimus, ar tik tai nuostatų koregavimą, kad būtų atsižvelgta į techninę įvykusią pažangą, būtent taip dažnai daroma nacionaliniuose teisės aktuose, tačiau aktuose Ir reikėtų atskirti svarbius politinius sprendimus. Politiniai sprendimai neturėtų būti e, perkeliami į deleguotusius teisės aktus, nes jei taip vyktų mes, e, kaip įsiekoros institucija, netliktume tinkamai savo darbo. Man atrodo, kad vis daugėja tokių teisės aktų, tokio pabudžio teisės aktų ir tai neigiamai atsiliepia mūsų dalyvavimai visose procedūrose ir tų procedūrų užtikrinimui. Dar vienas dalykas - nacionalinių parlament, parlamentų įtraukimas. dabar ir galime lyginti dabartinę situaciją su praeitimi daugelie, ne visose, bet daugelie nacionalinių parlamentų e, nevyksta pakankamai e, europinio turinio diskusijų. Ir tai tikrai nesmagus dalykas. Nacionaliniai parlamentai mini tik tai subsidiarumo principą, kitus dažniausiai cituojamus dalykus, ne, net jei komisija nekreips dėmesio į šias pastabas, nieko tokio, bet aš pas, pageidaučiau tokio bendros vizijos ir ar jūs galite arba man pritarti, arba pasiūlyti išbraukti šias nuostatas. Taigi, ką aš noriu pasakyti. Kalbant apie S teisės aktus, yra patvirtinta veiksmų programa, teisės veiksmų programa ir mes turime suformuoluoti savo poziciją dėl šios programos, padaryti tai iš anksto norime užsitikrinti, kad nacionaliniai parlamentai dalyvautų šiame procese, kad mes ateitie galėtumėme labiau jais remtis ir kad jie vaidintų ir pozityvų vaidmenį, nebūtų tik tai vetavimo, kartais vetą paskelbinti instituciją. To, to, tokia būtų mano vizija ar siūlomo požiūrio taškas. Nacionaliniai parlamentai dalyvautų parengiamajame etape, paskui proceso metu, jie galėtų teikti savo komentarus dėl komisijos e, pateikto pasiūlymo ir pareikšti, kad reiktų atsižvelgti į vienus ar kitus pasiūlymus. Taigi tai būtų pozityvus tokie siūlymai ir aspektai, kuriuos įtraukiu savo pasiūlymą. Nes man atrodo, kad ateityje būtų gerai užtikrinti geresnį parlamentų bendradarbiavimą ir jų aktyvesnį dalyvavimą, nes kitaip e, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai bus supriešinti. Ir jei mes siekiame stiprinti parlamentinio darbo matmenį, nemanau, kad opozicija yra geriausias tikslas to siekti. Ach, taip. Ačiū, ponia Lichtenberger. Tuo tarpu galiu pasakyti, kad pakeitimus. Ne, ponas Speroni prašo dar kartą žodžio. Gracija. Dėkuoju, pirmininkė. Pabrėžiau porą nesutarimų, netitikimų tarp nacionalinių ir Europos parlamento, bet norėčiau priminti kolegai, kolegiai, kad mes galime pritarti jai, bet vis dėlto pranešimas turi, parašyme turi būti nepamirštama Lisabono startis. Būtent tokia, kokia ji dabar yra, o ne tokia, kokia ji buvo norma, kad būtų. Nes reikia laikytis Lisabono starties. Jeigu Lisabono startyje nėra numatytas tam tikras vaidmuo, kurio nors, kad ir kaip traukštų kolega, vis dėlto negalime tų vaidmenų nustatyti dabar. Turime remtis Lisabono sutartimi tokia, kokia ji yra. Pone Lichtenberger, ar aš galėčiau atsakyti trumpai iš šį komentarą? Aš kalbėjau apie proaktyvę, pozityvę poziciją mes sieksime tokios pozicijos. Tačiau labai nedaugelis parlamentų naudojasi teisę surenkti diskusijas. Mes tiesiog komentuojame sutarčių nuostatas ir kalbame apie tai, kokiomis galimybėmis nacionaliniai parlamentai naudojasi ir kokiomis ne. Be abejo, aš pamenu vykusias diskusijas, bet nuostatos jau įrašytos, galimybė egzistuoja. Čia nieko nauja. Aš tiesiog bandau projektuoti tokią teigiamą viziją, kaip panaudoti kaip nacionaliniai parlamentai turėtų ektis. Dvi, e, pakeitimai e, iki 20-osios, o ponas Regner e, pranešimas bus varstamas vėliau, po balsavimu. Aš norėčiau pristatyti savo paties pranešimą dėl bankroto. Aš pats neturiu komentarų, šešėliniai pranešiai neturiu komentarų, todėl dabar pradėsime balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už, pakelkite rankas, kas prieš, pritarta. Toliau 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, pritarta. 67 už, prieš, e, susilaikė pritarta. 68 už, prieš, susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 15 už, prieš, susilaikė pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 19 už, prieš, susilaikė pritarta. 20 už, prieš, susilaikė pritarta. 21 už, prieš, susilaikė pritarta. 22 už, prieš, susilaikė pritarta. 23 už, prieš, susilaikė pritarta. Penktasis kompromisas už, prieš, pritarta. 73 už, prieš susilaikė atmestas. 24 už, prieš susilaikė pritarta. 25 už prieš susilaikė pritarta, 26 už prieš susilaikė pritarta, 28 už prieš pritarta, 29 už prieš susilaikė pritarta, 30 už prieš susilaikė pritarta, 31 už prieš susilaikė pritarta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 32 už, prieš, susilaikė pritartas. 7 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 8 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 34 už, prieš, susilaikė pritarta. 35 už, prieš, susilaikė pritarta. 36 už, prieš, susilaikė pritarta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 41 už prieš susilaikė. 42 už prieš susilaikė pritarta. 43 už prieš susilaikė pritarta. 44 už prieš susilaikė pritarta. 45 už prieš susilaikė pritarta. 46 už prieš susilaikė pritarta. 47 už prieš susilaikė pritarta. 48 už prieš susilaikė pritarta. 59 už prieš susilaikė pritarta. 50 už prieš susilaikė pritarta. 51 už prieš susilaikė pritarta. 10 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 51 už, prieš, susilaikė. 59 60 už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Tryliktasis už prieš susilaikę pritarta. Septintasis už prieš susilaikė pritarta. Aštuntasis už prieš susilaikė pritarta. Keturioliktasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Dešimtasis už prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktasis už prieš susilaikė pritarta. 62 už prieš susilaikė pritarta. 80 už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmasis už, prieš, susilaikė pritarta. Antrasis už, prieš, susilaikė pritarta. Balsuojame dėl viso teisėkuros pasiūlymo projekto, balsuojame elektroniškai.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 Suskaičiavau 10 e PP narių. Tuomet aš pas nebalsuosiu. Also 20 dafür, eine Gegenstimme, drei Enthaltungen. 20 už, vienas prieš, trys susilaikė. Pritarta. Toliau. Ponios Vikstrom. Ne, Dabar turėjome balsuoti dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Vėl lėnė pranešimas, balsuojame dėl rezoliucijos. E, Nesiekėme susidarimo per pirmąjį svarstymo etapą, todėl tai paprastas svarstymo etapas, balsuojame. Das gleiche Ergebnis 20 dafür, eine Nein-Stimme, drei Enthaltungen. Gut. 20 už, vienas prieš du susilaikę. Pone Siksino pranešimas, prašau, žodis jums. Pone Speronė. Gracija. Dėkuoju pirmininkė, kaip kad ir galima numatyti, kalbant apie bendrijos prekių ženklą, balsavimo sąrašas buvo pateiktas daug vėliau, negu kad mes baigėme darbą. Nu, kaip kad visada baigėme 16 gruodžio 20 valandą buvo atsiųsti elektroniniu paštu tie balsavimo sąrašai. Taigi aš manau, kad mes taip negalime toliau dirbti. Ir mūsų bendradarbiai, mūsų asistentai ir aš pats tuo metu nebuvau jau biure ir negalėjau gauti to balsavimo sąrašo, todėl norėčiau nukelti balsavimą, balsuoti vėliau. Dėkoju, pon, ponės Peroni. Ir kaip kad žinote, e, laiko turime nedaug, laiko vis mažėja, mes turime tik kelias savaitės. Pone Vikstrom, norėčiau padėkoti. Noriu padėkoti kolegoms draugės su e, mano padėjais tikrai daug dirbome ir tikrai buvo daug nuveikta, čia tai, kad komisijos pasiūlymas parlamente pasiekė labai lietai. Aš savo pran... vėlai, e, aš dirbau e, septynės. Aš dirbau tris savaitės ištisai, bandydama parengti pranešimą, todėl dabar turime bandyti pas, išnaudoti situaciją, nes mums skirtas laikas pasiruošti buvo tikrai labai labai trumpas. Žinau, kad tai labai didelis dokumentas, labai sudėtingas, techninis. Bet aš noriu pareikšti susižavėjimą mūsų darbuotojais, patarėjais, kurių dėka buvo įmanoma tą darbą atlikti. Mes turime pranešimą, todėl siūlau balsuoti ir bandyti padaryti viską, ką galime. Dažnai e, skundžiamės, kad komisija ką nors vilkina. Mes dirbame tikrai sparčiai ir veiksmingai, todėl siūlau balsuoti. Ačiū. Toliau ponas Engstrom. Ar tai direktyva ar reglamentas? Nes man atrodo balsavimo sąraše yra klaida padaryta dėl direktyvos. Ar tai reglamentas, dėl ko mes balsuosime? Pas mane parašyta reglamentas. Okay. Yeah, okay. Uh, uh, on, on amendment... Uh, Dėl kompro... 16 kompromisinio pakeitimo direktyvoje. Ten prašau, kad tai direktyva. E, jau anksčiau per daug narių šią PP frakcijos balsavo. Dviems jų balsuoja, dviem balsuoja per daug. Pone Cvievka, galbūt jūs tai galėtumėte nuspręsti, kuris apie panarys neturėtų balsuoti. Pone Vylandai, jūs esate sąraše? Ne, jūs ištraukėte savo balsavimo kortelę. Puiku. Ačiū. Norėčiau tokiu atveju paprašyti pirmininko išimti savo kortelę. Pirmininkas, bet vis tiek vienu lieka per daug. Tadeusz, you still have one too much. Thomas Mann. Thomas Mann was the last to enter the room. Uh, ja rozumiem ale e, tomasz mann nie jest członkiem naszej komisji w związku z tym nie będzie brał udziału w tym. aš viską suprantu bet tomas mann nėra visateisės komiteto narys todėl jis nebalsuos ir dabar jau skaičiai turėtų būti teisingi. Pabandykime. E, bandomasis balsavimas. Balsuokite, kad išsiaiškintumėme, ar yra uh, ar balsuoja tinkamas narių skaičius. 22. Dviejų trūksta dabar, bet jau čia nieko negaliu padaryti. Jeigu dviem per mažai balsuoja, man tai tinka. Jeigu dviem per daug, tada negerai. Bet tuo turėtų pasirūpinti koordinatoriai. Ja, okay, jetzt scheint es wieder zu stimmen. In Ordnung. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt in die Abstimmung über den Bericht. Atrodo, kad dabar viskas tvarkoj. Ir balsuojame dėl ponios Vikstrom parengto pranešimo dėl reglamento ponas Stojanov. Norėčiau palaikyti ponos Peroni <clears throat> reikalavimą ir aš norėčiau paprašyti, kad balsuotume dėl to, e, dėl jo reikalavimo atidėti šį balsavimą. Wenn das ein förmlicher Antrag ist, dann wird das natürlich auch abgestimmt, keine Frage. Also ist der Kadangi tai klausimas susijęs su posėdžio vedimo tvarka. Stojanov ir Speroni suteikė pasiūlymą atidėti balsavimą. Kas už? Kas prieš? Dauguma yra prieš šį pasiūlymą. Balsuojame dėl reglamento. Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Tryliktasis už, prieš susilaikė pritarta. 96 už, prieš. Atsiprašau, sako kompromisas, e, pirmininkas ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 101 už prieš susilaikę pritarta. 16 pakeitimas. Balsuojama dėl visos eilės pakeitimų. Kas už prieš susilaikę pritarta. 102 už prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai. 102 balsavimas prasideda. Trylika už devyni prieš patvirtinta. 103 vėl e, daugybė pakeitimų už prieš susilaikę pritarta. 104 už prieš susilaikė atmestas. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Šeštasis kompromisas už prieš pritarta daugumai balsavimų. Toliau. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Imko 19. Pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Imko 20. už, prieš, susilaikė atmestas. 24. už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 26 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 128 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 27 už prieš susilaikė. Patikrinkime, kaip balsavome. 27 balsuojame elektroniškai. 14 už, 8 prieš pritarta. 23. 130 karimo už prieš susilaikė, patikrinkime, kaip balsavimo, elektroniškai dėl 130 pakeitimo. 15 už, 8 prieš, e, pra, pritarta. 131 masypo už, prieš, susilaikė, prit, atmestas. Imko 24, kas už, kas prieš, atmesta. E, Vyksram už prieš susilaikė, pritarta. Imko 124 už prieš susilaikė. Atmestas 135 ir 25 kartų už prieš susilaikė atmesta. 136 už, prieš susilaikė atmestas. 26. Atrodo, kad atmesta. 30. Kas už, prieš susilaikė pritarta. 31. Už, prieš susilaikė pritarta. 30 už prieš susilaikė atmestas. 37 už prieš susilaikė. 39 už prieš susilaikė pritarta. 9 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 162 grapkai už prieš susilaikę pritartą. Imko 32. Dešimtasis kompromisnis už prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 170 galo už prieš susilaikė. 171 už prieš susilaikė pritarta. 12 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 173 už prieš susilaikė pritarta. Sekretariatas teigia, kad yra dar vienas 174 pakeitimas, kurį pristatė taip pat ponia Galu. Turime dėl jo balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikė pritartę. Jei neklystu, toliau balsuojame dėl 15, ne, 13 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė pritartę. 175 galo už prieš susilaikė pritarta. 14 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 15 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 60 už prieš susilaikė pritarta. 61 už prieš susilaikė pritarta. 181 e, už prieš Atrodo, kad pritarta. 62 už prieš susilaikė pritarta. 189 rapkai už prieš susilaikė pritarta. 67 už prieš susilaikė pritarta. 69 už prieš susilaikė pritarta. 700 už prieš susilaikė pritarta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Šešioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 74 už, prieš. Septyniasdešimt ketvirtasis bandome iš naujo, kas už, kas prieš, atmestas. Imko ketvirtas, atsiprašau, trečias už prieš susilaikė atmestas. Inta pirmas už prieš susilaikę atmestas. 17 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 80 už prieš. Sus... Pasitikrinkime, kaip balsavome. 80 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Dešimt už trylika prieš atmestas. 18 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 19 už prieš susilaikę pritarta. 20 už prieš susilaikę pritarta. 21 už prieš susilaikę pritarta. 21 už prieš susilaikę pritarta. 23 už prieš susilaikę pritarta. Imko 10 už, prieš susilaikė, atmestas. 89 už, prieš susilaikė, pritarta. 24 kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaikė, pritarta. 91 už, prieš susilaikė, pritarta. 20, 92 už, prieš susilaikė, pritarta. 25 kompromisinis už, prieš susilaikė, pritarta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas. E, dėl viso teisėjų kuros pasiūlymo projekto balsuojame elektroniškai. 23 už, niekas nebalsavo prieš, susilaikysiu taip pat nebuvo. Vienas balsas kažkur pradingo, nes balsavo pradžia 24, didžia... vienbalsė dauguma pritarta. Dabar balsuojame teisėkuros rezoliucijos projektą, dėl jos taip pat turime balsuoti. Elektroniškai balsuoti pradedame. Auch hier sind wieder 23 Ja. Tas pats rezultatas 23 už, prieš niekas nebalsavo. Ir dabar, dabar dėl e, įgaliojimų suteikimo. Vėlgi balsuojame elektroniškai. Vėl pora balsų pradingo. 21 už, vienas susilaikęs, pritarta. Ir dabar kitas balsavimas dėl direktyvos. Ar, kas, ar, pas, ar pranešėja turi kokiu nors pastabų? Iš karto balsuojame. Vote Amendment 9 dafür, dagegen angenommen. Amendment 10 dafür, dagegen angenommen prieš priimta. 16, 60 už prieš susilaikė kompromisinis pirmas už prieš pritarta, 66 už prieš e, pritarta, 17 už prieš pritarta. 76 už prieš pritarta, imko 10 už prieš atmesta, 68 už prieš atmesta, imko 11 už prieš atmesta, 69 už prieš patikrinkime elektroniškai dėl 69. -ojo. Dešimt pri, už atmestą. 19 už prieš pritartą, 70 už prieš 70 už prieš atmestą. 21 už prieš pritarta, 20 už prieš pritarta, 21 už prieš pritarta, 22 už prieš pritarta, kompromisinis antrasis už prieš pritarta. 70, 26 už prieš pritarta. Inte 7 Inta 7 už prieš elektroniškai. Inta 7 elektroniškai balsuokime. 12 už, 11 prieš pritarta, 27 už prieš pritarta, trečiasis kompromisinis už prieš ponia Vikstrom. Mes turime 80 šeštąjį išbraukti pakeitimą. Buvo, iš tikrųjų buvo atskirai e, siūloma už jį balsuoti. Ar galėtumėte pakartoti skaičių? 86, 86 pakeitimas, ar ne? Taip. Balsuokime dėl 86, ar ne? Trečiasis kompromisnis už prieš pritarta. 86 už prieš. Patikrinkime elektroniškai. 86. Trylika prieš 10, 13 už 10 prieš pritarta, 28 už prieš pritarta, 90 už prieš. Patikrinkime elektroniškai, 90. Atmestas. 29 už prieš pritarta, 30 už prieš pritarta, 31 už prieš pritarta, imko 16 už prieš pritarta, 92 už prieš pritarta, 33 už prieš pritarta, kompromisinis penktasis už prieš pritarta, 24 už prieš atmestą, 18 už prieš atmestą, 19 už prieš atmestą, 96 už prieš atmestą, 95 už prieš pritartą, 35 už prieš pritarta, 97 už prieš pritarta, 98 už prieš pritarta, 99 už prieš atmestas. Imko 20 už prieš atmestas. 100 už prieš atmestas. 101 už prieš atmestas. 36 už prieš e, pritarta. 102 už prieš atmestas. 38 už prieš pritarta, 38 už prieš pritarta, 39 už prieš pritarta, 103 už prieš pritarta, kompromisinis 6 už prieš e, pritarta, 7 kompromisinis už prieš pritarta, 40 už prieš pritarta, pirmasis už pritarta. Aštuntasis kompromisinis už prieš pritarta. Devintasis už prieš pritarta. Inta vienas už prieš atmestas. Kompromisinis dešimtasis už prieš mm, pritarta. Vienuoliktasis kompromisinis už prieš pritarta. Dvyliktasis kompromisinis už prieš pritarta. Tryliktasis kompromisinis už prieš pritarta. Keturioliktasis už prieš pritarta. Kompromisinis penkioliktasis už prieš pritarta. 57 masip už prieš pritarta. Kom, 16 kompromisinis už prieš ponas Ingstrom. Uh, iš tikrųjų yra klaida balsavimo sąraše šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Mes susitarėme dėl šio pakeitimo. Dėl papildomų sakinio valstybės narės galės nuspręsti, kada ex oficio daryti analizę, jeigu tam bus pagrindas. Ar tai yra žodinis pakeitimas, kurį siūlote? Taip, pranešėjas sako taip, ponas Vefkas sako taip, taigi balsuokime dėl to, kas už, dėl tokio pakeit, už tokį pakeitimą, prieš, pritarta, 16 su pakeitimu, 58 pacerių už, prieš, atmesta. Imko 8 už prieš atmesta, 59 už prieš pritarta. Ar ką nors pamiršau? Dėl imko 8, 8 jau basavo už, prieš, susilaikė, atmesta. Tada balsuojame elektroniškai dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Dvidešimt trys už, 23 balsavusieji, nėra susilaikiusiųjų ir prieš, taigi sveikinu pranešėją. Toliau teisės kitas teisėkuros teisės aktas, teisėkuros projektas, balsuojame dėl jo. Das gleiche Ergebnis und jetzt kommt das Mandat noch einmal. Paties. Dabar balsuojame dėl įgaliojimų suteikimo. Paskutinis balsavimas elektroniškai. Dar vis trūksta narių. Dabar matome visus, 22 už, vienas susilaikė, taigi sveikinu pranešėją. Pone Vilkstrom, prašau. Norėčiau padėkoti Jums visiems už Jūsų indėlį. Ehm, dirbant su šiuo labai sudėtingu dokumentu, ir tikrai sąlygos buvo labai sudėtingos. Taigi norėčiau jums visiems padėkoti. Buvo tikrai geras komandinis darbas ir tikrai visi kolegos ir, ir visi asistentai prisidėjo. Dėkuoju visiems ir linksmų šventų kalėdų. Dėkuoju. Dabar pereisime prie pono Bernard Rapkai Ne, atsiprašau, ponas Stein. Dėkuoju. Šiandieną mes diskutuojame apie skundų procedūrą. Nenorėjau pasisakyti, bet ponas Speronė jau kalbėjo apie tai ir kalbėjome apie trišalį dialogą, auditų, auditorių dialogą ir dabar ir aš norėčiau pasisakyti. Šis dosie buvo sudėtingas ir nebus trišalio dialogo, todėl kad kol kas nes e, iš tikrųjų e, nebuvo sutarta, daryba pasipriešino. Paprašiau sustikti su šešėliniais pranešėjais porą kartų, dėja tai neįvyko e, ir nežinau dėl kokių priežasčių prašiau tiesioginio sustikimo su pranešėju antradienį Strasbūrė kad galėtume pakalbėti apie kompromisinius pasiūlymus. Ir vakar gavau pusę septynių vakare tik tai balsavimo sąrašą. Ir kaip žinote, aš tuomet dalyvavau trišalio dialogo posėdėje, taigi teko rašyti e, žalių frakcijos kolegoms, teko dirbti iki 11 vakaro. M, ir sekretoriatas, žinau, kad jam iškilo problemų su balsavimo sąrašu, taigi tiek apie procedūrą ir visi, žinoma, gali pasiskūsti. Taip, mes visi galime skūstis, sako ponas Leneris ir ponė Lichtenberger. Dėkoju. Vienoje tradicija yra tokia chorų kažkokie skundai vyksta. Visi bendrai skundžiasi ir taigi aš prie tokio chorų prisijungsiu. Tai tikrai mes dabar jau esame paskutinėme etape. Galėčiau gal ir padinuoti, bet gal ne. Kaip jau minėjau, dabar mes tikrai esame paskutinėje fazėje. Uh, šio parlamento darbo ir tikrai norėtume, kad padarytume kuo daugiau, kad užkirstume kelią tokių, tokių situacijų pasikartojimų. Tikrai jos yra nepriimtinos. Mes dirbome iki vidurnakčio ir po to tik ryte gavome pakeitimus, tikrai nebuvo laiko su jais susipažinti. Tai yra tikrai netinkama praktika, tvarka ir atvirai pasakysiu, Mums reikia gerinti šią situaciją, antraip e, tikrai pasidursime užburtame rate ir bus labai sunku susitarti. Mes e, jau išgirdome daug nusiskundimų ir šio bas, dėl šio balsavimo ir dėl ankstesnio balsavimo ir tikrai tai nepriimtina. Taigi prašau, pirmininkė, užtikrinkite, kad ateityje būtų atsižvelgiama į numatytas datas, nes tikrai dėl to kyla problema. Mes turime ma mažų frakcijų, kuriuose yra daug dosie, daug dokumentų ir tiesiog jau su jais nebesusitvarkome. Dėkuoju, ponia, darysiu ką, gali, ką galiu, bet kartais to neužtenka, neužtenka tų mano pastangų. Uh, Ir dėje jau kadencija parlamento baigėsi ir žinoma, komitetas turi, turi taisyklės ir jeigu būtų rėmėsis, jeigu būtų turėjęs tų taisyklių, tas taisyklės, tai būtų gal ir laikęsis tų nustatytų datų. Dėje taip jau yra. Mes tikriausiai nespręsime visų kilusių problemų, bet atsižvelgsime į jūsų skundus. Dabar balsuosime, jeigu pranešėjas nenori pasakyti, taigi 40 Ketvirtas pakeitimas, ponė Taidė. Tain už prieš atmestas. 60 atsiimtas, 61 už prieš pritarta. 64 už prieš pritarta. Pirmasis kompromisinis už prieš pritarta. Devintasis pakeitimas už prieš pritarta. Dešimtasis už prieš pritarta, vienuoliktasis už prieš pritarta, dvyliktasis už prieš pritarta, tryliktasis už prieš. Patikrinkime elektroniškai. Tryliktasis e, pakeitimas. 9 e, už, 13 prieš atmestą. 73 atmestas, 14 sekundėlė. 14 už, prieš pritarta. Kartais sudėtinga darosi. 74 Ne, jau mes balsavome. 75 už, prieš atmestas. 76 už prieš atmestas. 15 už prieš pritarta. Kompromisinis antrasis už prieš pritarta. 19 už prieš pritarta. 80 už prieš pritarta. 81 už prieš pritarta. 20 už prieš pritarta patikrinkime elektroniškai. 20 pakeitimas. Atmestas. 82 už prieš. Patikrinkime elektroniškai. 82 pakeitimas. Dar trūksta kelių narių. Dvylika už, vienuolika prieš pritarta. 83 už, prieš patikrinkime elektroniškai, 83 pakeitimas. Vienuolika prieš, dvylika už, pritarta.

pritarta. 86 už prieš pritarta. Pereikime prie 24 už prieš pritarta. Dvidešimt penktasis už prieš pritarta, dvidešimt šeštasis už prieš pritarta, aštuoniasdešimt devintasis už prieš atmestas, dvidešimt septintasis už prieš pritarta. Patikrinkime elektroniškai 27. Penkiolika už devyni prieš pritarta. 28 už prieš pritarta. 29 už prieš pritarta. 31 už prieš pritarta. 32 už prieš pritarta pritarta. 33 už prieš pritarta, 34 už prieš pritarta, 35 už prieš pritarta, 36 už prieš pritarta, 94 už prieš pritarta, 95 už prieš. Galbūt pritarta, bet patikrinkime elektroniškai. pritarta. 37 už prieš pritarta, 38 už prieš pritarta, 39 už prieš pritarta, 40 už prieš pritarta, 41 atkrenta, jeigu 72 patvirtintas, taigi pritarta, 42 už prieš pritarta, 43 už prieš pritarta, 45 už prieš pritarta, pirmasis už prieš pritarta. Pereiname prie 49-ojo tikriausiai. Ar teisingai? Bodu. Už prieš pritarta. 50 už, prieš, pritarta. 52 už, prieš, pritarta. 53 už, prieš, pritarta. 54 už, prieš, atkrenta. 55 už, prieš. Patikrinkime elektroniškai. 11 už 13 prieš, taigi atkrent, e, atmesta. Trečiasis už prieš. Atmesta. 57 už prieš. Pritarta. Ket, penktasis už prieš. Pritarta. Šeštasis už prieš. Pritarta. Balsuojame dėl visų teisėkuros rezultatų dėl viso projekto? Dėl viso įsiekuros rezoliucijos projekto. 23 už, 1 prieš, taigi sveikinu pranešėją. Ir dabar dėl ateisėkuros rezoliucijos projekto balsuom elektroniškai. 23 už, vienas prieš, toks pat rezultatas. Nereikia tikriausiai kitos procedūros, taigi dėkoju. Dabar persime prie Baldasarė. Proced... dokumentų. Taigi dabar balsuosime dėl jo. Die Anträge Pieper und andere 42. Wer dafür ist, den will ich. 42. Kas už, kas prieš. Atmesta. Keturiasdešimt trečiasis Šarin Balskas už, kas prieš pritarta į kordėvi vienas. E, e, šitas e, atkrenta, jo, dėl jo neturime balsuoti. 44 dėvė e, už prieš atmestą, 203 už prieš atmestą, 120. 178, kas už, kas prieš. Tad 178, kas už, kas prieš, atmesta. Imko 22, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. Imko 22. Balsuojame elektroniniu būdu. Dešimt už, trylika prieš, atmesta. Ekon 39, kas už, kas prieš. Ekon 39, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu taip pat. 10 už, 13 prieš, tad atmesta Ekon 40, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Lygus rezultatas 12 už, 12 prieš, tad atmesta. Ekon 53, kas už, kas prieš. Taip pat patikrinkime elektroniškai, labai jau e, panašus balsai. Tad tikrinama Ekon 53. Balsuokime. Panašu, kad visi balsavo. 4 už 19 prieš akivaizdžiai atmesta. Dabar Ekon 54, kas už, kas prieš atmesta. Keturiasdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, pritarta. Devynioliktasis, ne, šimtas devynioliktasis pakeitimas pasitaiso pirmininkas, tad vienas vienas devyni, kas už, kas prieš, atmesta. Imko devyni, kas už, kas prieš, atmesta. FAM 11, kas už, kas prieš, atmesta. MPL 14 kas už, kas prieš, atmesta. ITRI 6 kas už, kas prieš. Galbūt patikrinkime elektroniškai. ITRI 6. Balsuokime elektroniniu būdu. Keturiolika už, dešimt prieš, pritarta. Imko 10, kas už, kas prieš, atmesta. 29, kas už, kas prieš, pritarta. Tada Ekon 41, panašu, kad jis atmestas. Pereikime prie kompromisinio 13, kas už. Balsuojame dalimis. E, pirmoji 13 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, Taip pat pritarta. Dabar pereikime prie 14 kompromiso. Tad 14 kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. 188, kas už, kas prieš, Dauguma balsuoja teigiamai, tad pritarta. Galime ir patikrinti elektroniškai, jeigu norite. Tad 188 balsuokime elektroniniu būdu. Trylika už, vienuolika prieš, e, pakeitimui pritarta. Dabar Empel 29, jis atkrenta, 202 taip pat atmestas. Tad 147, kas už, kas prieš, Atmesta. 149, kas už, kas prieš. Galbūt patikrinkime elektroninio balsavimo keliu. 149 balsuokime elektroniškai. 12 už, 11 prieš, pritarta. 9.35, kas už, kas prieš. Atmesta. Kompromisinis penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, pritarta. Ekon 46, kas už, kas prieš, atmesta. Ekon 46. Ar kažką praleidau? Dabar pereikime prie 193 pakeitimo. Balsuokime dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Trylika prieš, vienuolika už, tad atmesta, antroji dalis, panašu, kad jie atmetama, tačiau balsuokime, kas už prieš atmesta. 35, kas už, kas prieš pritarta. Galime patikrinti elektroniniu būdu. 35 pakeitimas balsuokime elektroniškai, galbūt šiek tiek paskubėjau. Keturiolika už, dešimt prieš, pritarta. Ekon 47 atmestas. Itri 12. Kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. Itri 12. Balsuokime. E, 12 e, prieš, 12 už, tad atmesta, dabar ekon 41, kas už kas prieš, atmesta, Dar kartelį patikrinkime elektroniškai. Ekon 49. Balsuokime elektroniniu būdu. Keturi už, keturiolika prieš, septyni susilaikė. Atmesta. 17, 16 kompromisinis. Kas už, kas prieš, pritarta. 17 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, pritarta. Ekon 56, kas už, kas prieš, atmesta. 18 kompromisas už, prieš, pritarta. 209, kas už, prieš, atmesta. 210 už, prieš, atmesta. 211 už prieš atmestą. 212 už prieš atmestą. 213 už prieš atmestą. Ekon 60 ir Ekon 61 už prieš pritartą. 46 pakeitimas kas už, kas prieš Patikrinkime elektroniškai. 46 pakeitimas. Balsuokime. Keturiolika už, dešimt prieš, pakeitimui pritarta. Pirmasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, pritarta. Ekon septyni, kas už, kas prieš, pritarta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, patikrinkime elektroniniu balsavimu. Kas už, kas prieš. Ekon 40, atsiprašau, 44 pakeitimas. 12 už ir prieš atmesta. MPL 1 už prieš atmesta, 48 už prieš. Patikrinkime elektroniškai, 48 pakeitimas. 13 prieš, 4 už, tad atmesta taip pat 7 susilaikė. Ekon 4 už prieš atmesta, 47 už prieš, patikrinkime elektroniniu balsavimu, 47 balsuokime. Dvylika už, dvylika prieš. Tad atmesta. Imko vienas, kas už, kas prieš. Atmesta. Ekon 14, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroninio balsavimo. Ekon 14. 12 už, 12 prieš. Tad atmesta 9, 8 už, prieš. Atmesta 52 už, prieš. Turėsime patikrinti taip pat elektroniniu būdu. Dvylika už, dvylika prieš, tad atmesta, penkiasdešimt pirmasis už, prieš, pritarta. 45 už, prieš. Patikrinkime elektroniškai. Balsuokime, prašau. Dvylika už, dvylika prieš atmesta, keturiasdešimt devintasis už, prieš, Patikrinkime taip pat elektroniniu būdu. 49 pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Atmesta. Kompromis, kompromisinis antras pakeitimas. Kas už, kas prieš pritarta. 56 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. Gali būti, kad ir vėl bus lygiosios. Taip. 12 už, 12 prieš. Atmesta. Dabar trečiasis pakeitimas už, prieš pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš pritarta. E, dabar turėtų būti 76 pakeitimas. Tad 76 kas už, kas prieš atmesta. 113, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroninio balsavimo būdu 113. Panašu, kad rezultatai labai panašus. Balsuokime iš naujo. 113 balsavimą pradedame. Vienas, vienas, trys. Manau, kad ir jūsų dokumentuose būtent šis pakeitimas eina pagal numatytą tvarką. Ta 12 už, 12 prieš. Galėjau netgi lažintis, kad toks rezultatas bus, tad atmesta. Dabar penktasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, pritarta. 63, kas už, kas prieš, atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. E, septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. Imko keturi, kas už, kas prieš, pritarta. Dėvė keturiolika, kas už, kas prieš, atmesta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. 79. Tikrinkime ir balsuokime elektroniniu būdu. Dvylika už, dvylika prieš. Panašu, kad šiandien tai yra tradicinis rezultatas. Tad atmesta. 80. kas už prieš pritarta. MPL 7 už prieš pritarta. 81. Kas už, kas prieš. Galbūt patikrinkime elektroniškai. 81. pakeitimas balsuokime elektroniniu būdu. Vienuolika prieš, vienuolika už, du susilaikė. Dabar tryliktasis pakeitimas kas už. Galbūt patikrinkime ir šį pakeitimą. Balsuokime elektroniškai. 12 už, 12 prieš. Vėl toks pat rezultatas atmesta. Ekon 22, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu balsavimu. Vienuolika už, trylika prieš, atmesta. 98. Kas už, kas prieš. Dar kartelį pakelkite rankas. Na, balsuokime elektroniniu būdu. 98. pakeitimas. 11 už, 12 prieš. Atmesta, ekon 12. Kas už, kas prieš. Panašu, kad ir šis atmestas. FAM 2. Kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. FAM 2. 11 už, 12 prieš, 1 susilaikė, atmesta. 109 kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. Dvylika už, dvylika prieš, atmesta. Dabar Ekon 23, kas už, kas prieš. Atmesta. 82, kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai. Penkiolika už, devini prieš. Pritarta. Devintasis kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, pritarta. 68 kas už, kas prieš, atmesta. MPL 3 kas už, kas prieš, pritarta. 917 kas už, kas prieš, pritarta. Dešimtasis kompromisas kas už, kas prieš, pritarta. Afet 4 kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroninio balsavimo keliu. FET 4. Trylika už, dešimt prieš, pritarta. Aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, Taip pat patikrinkime elektroniniu būdu. 18 pakeitimas. 12 už, 12 prieš. Atmesta. Imko 7. Kas už, kas prieš. Pritarta. Na, galbūt patikrinkime elektroniniu būdu. Imko 7. 12 už, 12 prieš, atmesta Ekon 25, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Ekon 25. Dvylika už, dvylika prieš, atmesta. 9.21, kas už, kas prieš akivaizdžiai atmesta. Kompromisas 11, kas už, kas prieš pritarta. FAM 3, kas už, kas prieš atmesta. FAM 6, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniškai. FAM 6 balsuokime. 11 už 12 prieš atmesta. FEM 7 kas už, kas prieš. Panašu, kad atmesta. MPL 4 kas už, kas prieš. Atmesta. 12 kompromisas kas už, kas prieš. Pritarta. Dabar FEM 9 kas už, kas prieš Patikrinkime elektroninio balsavimo būdu. Vienuolika už, dvylika prieš, atmesta. 77 kas už, kas prieš, atmesta. 110 kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroninį balsavimą 110. 12 už, 12 prieš, atmesta. Ekon 30. Kas už, kas prieš, pritarta. 924, kas už, kas prieš, atmesta. 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Balsuokime elektroniškai. Dvylika už, dvylika prieš atmesta. Fam dešimt, kas už, kas prieš. Ne visai aišku, koks rezultatas balsuokime elektroniniu būdu. FEM 12. 12 už, 12 prieš atmesta. 111 kas už, kas prieš. Bandykime balsuoti elektroniniu būdu. 111. Dvylika už, dvylika prieš, atmest. Dabar balsuokime už visą pranešimą. Balsuokime elektroniniu būdu. Dvidešimt vienas už, du susilaikė, vienas prieš. Pritarta, sveikiname pranešėją. Dabar teisėkuros rezoliucija, balsuokime elektroniniu būdu. 21 už, 2 susilaikė, 1 prieš. Dabar reikia priimti sprendimą ar pradėti e, dėrybas. Sprendimas dėl dėrybų. Balsuokime elektroniškai. 22 už, 1 prieš. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Dabar Sajo vienas. Josefas e, galbūt norėtų kažką pasakyti, jeigu ne. 2013 bei 20, 2020 dokumentas balsuosime elektroniškai, pakeitimų nebuvo pateikta, tad pradedame balsuoti elektroniniu būdu. 23 už, vienas prieš, susilaikiusių jų nebuvo, pritarta. Ir dabar teisėkuros rezoliucija, balsuokime elektroniniu būdu. Dvidešimt trys už, vienas prieš, rezultatas toks pat kaip ir anksčiau. Dabar dėl įgaliojimo elektroniniu būdu balsuokime. Balsuokime. 22 už, vienas prieš. Sveikiname pranešėją. Ir dabar kitas pono Sajerio pranešimas. 2013 brūkšnelis 0218. Mm, dabar pirmasis pakeitimas už prieš pritartą, antrasis pakeitimas už prieš pritartą, trečiasis pakeitimas už prieš pritartą, ketvirtasis pakeitimas už prieš pritartą Galbūt už likusius pakeitimus galime balsuoti blokų, kas už, kas prieš pritarta. Visas pranešimas, balsuokime už jį elektroniniu būdu. Dvidešimt du už, vienas prieš pritarta. Dabar dėl teisėkuros rezoliucijos balsuokime elektroniniu būdu. 23 už, 1 prieš. Dėl mandato balsuokime taip pat elektroniškai. Dvidešimt trys už, vienas prieš pritarta. Ir paskutinis pono Sairio pranešimas. Balsuokime už visus e, pakeitimus blokų, kas už, kas prieš, pritarta. Tad dabar trys balsavimai elektroniniu būdu už patį pranešimą bendrai. Balsuoti pradedame. 22 už, vienas prieš, pritarta. Dabar teisėje kuros rezoliucija balsuokime taip pat elektroniniu būdu. Rezultatas toks pat, 22 už, vienas prieš. Dabar dėl mandato taip pat balsuokime elektroniškai. 23 už, vienas prieš. Pritarta. Puiku. Dabar perkime prie ponios Kasteks pranešimo dėl mokesčių už kopijavimą asmeniam naudojimui. Pone pirmininkė, prieš pereinant prie balsavimo, norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl to, kad mums nepavyko susidarti dėl kompromisinio pakeitimo su APP. E, Socialdemokratams ir APP nepavyko susitarti Aš pateikiau daugybę pasiūlymų, kurie buvo atmesti visi drauge penktadienio vakarą vėlai. Ir šiandien e, mums tenka balsuoti e, pagal sudėtingą balsavimo sąrašą. Mm, jau mm, rytinės posėdis buvo gana varginantis. Nežiūrint tai, kad tai nėra teisė, kurios uh, e, pranešimas. Mes balsuosime dėl finansavimo, dėl kultūros klausimų finansavimo ES, dėl to, kad, tas, kad situacija šios rytyje būtų skaidresnė. Aš balsuojant norėsiu, prašysiu žodžio dėl kai kurių pakeitimų, nes. Uh, balsavimo sąraše kai kurie siūlymai išnyko ir draugę su būdu ir kitais mes e, pateikėme pasiūlymų dėl mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui ir mes norime, kad e, šis balsavimas būtų labiau subalansuotas. Taigi balsuojant dėl pakeitimo aš pasilieku savo galimybę arba išbraukti savo pavardę, mm, kuri yra po pakeitimais patiktais, arba pasiraš, pasilieku galimybę pas, apsisprendti ją palikti. Pone Kasteks, atsižvelgiant į tai, kad uh, balsavimo sąrašas yra tikrai ilgas, gal galėtume atidėti balsavimą dėl šio balsavimo į sausio mėnesį, nes sąrašas tikrai labai ilgas ir sudėtingas. Tai yra teisėkuros pranešimas, tai reiškia, kad mes turėsime balsuoti su taryba. Kodėlgi nebalsavus dėl jo sausio mėnesį? Tai tik pasiūlymas. Nebūtina tam pritarti, bet gal galima atidėti. Jei balsuosime sausio mėnesį, uh, tai dar liks laiko bandyti pasiekti kompromisinių pakeitimų. Tačiau jeigu man teks ir iš naujo ginti mūsų pasiekimus, tai nebus ėjimas priekin, tai bus regresas. Nes dabar galėtume balsuoti paprasčiau, aiškiau. Puiku. Aš supratau, kad pranešėjas sutiko su siūlymu atidėti balsavimą, jei niekas neprieštarauja. Ir 11.45 pas mus ateina pirmininkaujančios valstybės atstovai. Nesuskaičiavau visų uh, puslapių, bet tikrai ilgas balsavimas. Pone Vikstram, neįmanoma rasti kompromiso. Esi arba už, arba prieš. Negali būti nieščias arba, arba šiek tiek nieščias arba arba. Taip ir tuo atveju siūlau geriau dėl to jau balsuoti, nes žinome, kad dokumentų šūsnis išauks po kalėdų, nes jos auga. Juk pripažinkime, kad kartais tenka pasirinkti, esi už arba prieš, būkime pragmatiški ir balsuokime. Sprengen endgültig die Tagesordnung heute. Herr Engström, bitte. Aš suprantu, kad iškyla sunkumų dėl laiko. Egzistuoja dvi skirtingos nuomonės, taigi galima dėl jų balsuoti. Gerai, tuomet balsuokime dėl to, ar balsuojame šiandien. Tie, kas už atidėjimą balsavimo. Kas už tai, kad atidėtumėme šį balsavimą? Ačiū. Balsuojame elektroniškai, bus paprasčiau. Jeigu jūs už bals, e, balsavimo atidėjimą, e, jūs balsuojate taip, jeigu prieš balsavimo atidėjimą jūs balsuojate ne. 13 už 9 prieš 1 susilaikęs. Balsavimas atidėtas iki sausio mėnesio. Toliau Stojanovo pranešimas, kuris yra daug trumpesnis, turėtumėme e, sugebėti E, tą klausimą užbaigti per liekamą laiką. Dvyliktasis pakeitimas. Apgalė. Už prieš atmestą. Pirmasis pakeitimas už prieš pritartą. Antrasis pakeitimas už prieš pritartą. Trečiasis už prieš pritartą. Ketvirtasis pakeitimas už prieš pritartą. Penktasis pakeitimas už prieš pritarta. Tryliktasis pakeitimas už prieš tikriausiai atmesta. Keturioliktasis už prieš pritarta. Penkioliktasis už prieš pritarta. Šešioliktasis už prieš. Patikrinkime elektroniškai šešioliktasis pakeitimas. 13 už, 10 prieš pritarta, 6 pritarta, 7 už prieš pritarta, 17 už prieš pritarta, 18 už prieš pritarta, 19 už prieš pritarta, 8 už prieš pritarta, 20 už prieš pritarta, 9 už prieš pritarta, 21 už prieš pritarta pritarta, dešimtasis už prieš pritarta, vienuoliktasis už prieš pritarta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto, balsuojame elektroniškai. 23 už, nėra susilaikiusiųjų ir nėra balsavusiųjų prieš, taigi patvirtinta priimta. Toliau pereiname prie pono Vilan pranešimų. Pirmasis už prie. Antrasis už prieš pritarta. Visa nuomonė už prieš. Atsiprašau, balsuojame elektroniškai už visą, dėl visus nuomonės. Pirmininkas atsiprašo, iš tikrųjų tai yra Kastakso dokumentas, Kastaks dokumentas, nors mm, pirmininkų dokumentuose yra klaida. Dvidešimt du už, nėra prieš ir nėra susilaikiusių, taigi sveikinu ponę Kastaks. Hunevos, tai yra teisinė bazė. Tai yra pasiūlymas dėl farmacijos bendrųjų įmonių. Vienas vienas Vienas aštuoni septyni, vienas aštuoni aštuoni. Mintis yra tai, kad reikia bendrosios įmonės. Tam, kad pagerintume žmonių sveikatą, atsižvelgiant į komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą. Dėkuoju. Pasiūlymas yra palikti komisijai pas, pas teisę pasirinkti teisinį pagrindą. Neprieštarauti, tai tuomet dėkoju ponui Fos, ba, baigiame balsuoti. Pone Reigner, ar turime taip pat ir jūsų mm, pranešimą aptarti šiandieną? Ne, neturime. Taigi mes jį atidedame. 20, e, 20 tai buvo punktas, prokuratura. Europos prokuratūra. Taigi 20 punktas yra nukeltas. Dėl to dokumentų balsuosime vėliau. Tiesiog subsidiarumo pranešėjo nėra su mūsų, taigi dėl, su mumis todėl balsuosime. Dėl to sausio mėnesį. 33 punktas. Dabar ponas Juozas Bernatonis, Lietuvos teisingumo ministras. Pone ministrė, norėčiau, kad pakalbėtumėte apie rezultatus, kurių pasiekė Lietuva pirmininkavimo metu. Ne pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti. Ar galėtumėte kalbėtis išėję už durų, kad ministras turėtų galimybę pasakyti savo kalbą? Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti Lietuvos pirmininkavimo rezultatus teisingumo srityje. Nors Lietuva ES tarybai pirmininkavo pirmą kartą, pasiekti rezultatai ir nuveikti darbai mus džiugina, Visa pirmininkavimo komanda įdėjo didelį indėlį tam, kad Liepos mėnesį jums pristatyti Lietuvos pirmininkavimo tikslai būtų pasiekti. Be abejonės pasiekti turimų rezultatų nebūtų buvę įmanoma be ES institucijų pagalbos, todėl norėčiau nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui bei jo noriams, ypač komiteto pirmininkui ponui Lenė, už nuoširdų bendradarbiavimą ir visą keriopą pagalbą pirmininkavimo metu normalus vertimas. Tikiu, kad pirmininkavimo metu mums pavyko užtikrinti sklandų ir testinį teisėkuros procesą, būnant sąžiningais ir nešališkais tarpininkais, bei įtraukiant į šį procesą visus susijusius partnerius. Tikimės, kad pirmininkavimo rezultatai jūsų nenuvylė, o šiandien norėčiau trumpai juos pristatyti. Pirmininkavimo metu pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į tris pagrindinius tikslus patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Teisingumo srityje didžiausią dėmesį skiriame priemonėms, kurios atkurtų pasitikėjimą ES ekonomiką, skatintų ūkio augimą ir užimtumą, sustiprintų bendrąją rinką, užtikrintų finansinį stabilumą ir sustiprintų ekonominę ir pinigų sąjungą. Tobulinome ES ryšius su trečiosiomis šalimis, didelį dėmesį skiriame rytų kaiminėms, skatiname glaudesnį bendradarbiavimą su rytų partnerystės valstybėmis. Lietuvos pirmininkavimo metu galime pasidžiaugti dėl esminio progreso pateiktose komisijos iniciatyvose, kurios užtikrina pagrindinių teisų apsaugą ir prisideda prie ekonomikos augimo ES. Vienas iš pirmų ir svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo darbų buvo dėrybų dėl naujų finansinių programų teisingumo srityje užbaigimas. Labai džiaugiamės, kad glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir ypač su e, pranešėju ponu Berlinge e, dėka pavyko pasiekti šį tikslą. Pirmininkavimo metu tęsime Stoholmo programos įgyvendinimą, atsižvelgiant į tai, kad Stoholmo programa ypatinga dėmesį skiria ES piliečių interesams ir poreikiams ir į tai, kad 2013 metai buvo paskelbti Europos piliečių metais. Pirmininkavimo metu didelį dėmesį skiriame asmens teisų apsaugai, lygių teisų ir galimybių užtikrinimui, diskriminacijos mažinimui, siekiant atkreipti dėmesį į Europos pilietybę ir piliečių metus. Praėjusią savaitę Vilniuje buvo organizuojamas Europos piliečių metų uždarimo renginys. Renginiu apibendrindome atliktus darbus, pasiektus tikslus susijusius su ES piliečių teisėmis, Taip pat numatome ateities gairias šioje srityje. Kaip pirmininkaujantį valstybę įvertiname ir tai, kad Stoholmo programa baigs galioti 2014 metais. Todėl Liepos mėnesį Vilniuje vykusio neformalaus teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo metu inicijavome politinės diskusijas dėl teisingumo ir vidaus reikalų srities perspektyvų. Valstybės narės taip pat buvo paprašytos pateikti savo pasiūlymus dėl teisingumo ir vidaus reikalų srities gairių ir pagrindinių principų raštu. Lietuvos pirmininkavimo metu šie svarstymai buvo tęsiami ekspertų lygių, o ministrai pasikeitė savo nuomonės gruodžio mėnesio taryboje. Taip pat parengėme preliminarų valstybių narių pasiūlymų apibendrinimą ir šį atliktą darbą bei apibendrinimą perdosime pirmininkavimo trejato partneriai Graikijai, kuri prates minėtas diskusijas. Tikimės, kad taryboje, taip pat ir Europos parlamente vykstančios diskusijos bus naudingas indėlis ateityje, nubrėžiant strateginės gairias laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės raidai. Siekdami augančios Europos tikslo, Ypatingą dėmesį skiriame toms teisingumo srities teisėkuros priemonėms, kurios galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo skatinimo. Viena iš iniciatyvų šioje srityje, kuriai skiriame aukštą prioritetą, yra pasiūlymas dėl Europos sąskaitos blokavimo įsakymą. Siūloma nauja alternatyvi Europinė banko sąskaitų blokavimo procedūra, tikime, padės kreditoriams efektyviai išieškoti skolas, kartu tinkamai apsaugant skolininkų teises. Liepos mėnesį šiame komitete jums pristatėme savo tikslą pasiekti bendrąjį požiūrį taryboje dėl šio pasiūlymo. Pastaraisiais mėnesiais vykusios dėrybos dėl šio dosie padaryta didelė pažanga ir džiaugiamės galėdami pristatyti rezultatą. Mums pavyko pasiekti bendrai požiūrį gruodžio mėnesio taryboje. Šio mandato pagrindu kaip tik šiandien įvyks pirmasis trišalis dialogas, kuriame dalyvaus ir atsakingas pranešėjas ponas Baltazarė. Pastebėtina, kad tiek jūri komitetas, tiek taryba akcentuoja panašius esminius principus. Jie visų pirma susiję su siekiu tinkamai subalansuoti kreditoriaus ir skolininko interesus. Esame įsitikinę, kad tai yra geras pagrindas tikėtis sutarimo dėl šios iniciatyvos pirmojų skaitimų. Reglamento dėl bankroto bylų pakeitimai siekiama padidinti tarp valstybinių nemokumo proceso efektyvumą ir sudaryti sąlygas skolininkui veiksmingiau išspręsti laikinus finansinius sunkumus. Pirmininkavimo laikotarpiu dėl šio pasiūlymo tęsime intensyves diskusijas ekspertų lygių. Šiuo itin svarbiu klausimu ministrai diskutavo gruodžio mėnesio taryboje, valstybės narės apsikeitė nuomonėmis dėl jurisdikcijos taisyklių, nemokumo registrų bendradarbiavimo nemokumo bylose. Ministrų diskusijos nubrėžė politinės gairės tolimesniems diskusijoms dėl šių ir kitų klausimų. Dar vienas pasiūlymas šioje srityje, kuriam skiriame deramą dėmesį, yra bendra Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisė. Šio pasiūlymo tikslas pagerinti ES vidaus rinkos veikimą, sukuriant palankesnės sąlygas sudaryti valstybinius sandorius. Bendros Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės pasiūlymas yra novatoriškas ir sudėtingas, todėl reikalauja išsamaus svarstymo, tam skiriant pakankamai laiko. Atsižvelgdama į tai, pirmininkaujantį valstybę tęsė intensyves ir nuodugnės diskusijas dėl šio instrumento, siekdama kiek įmanoma didesnės pažangos. Diskusijos ekspertų lygių parodė, kad kol kas būtų per anksti prašyti tarybos surenkti diskusiją dėl pasiūlymo esmės kadangi dar turi būti išnagrinėta daug ir įvairių klausimų, ir valstybės narės šiuo metu nėra pasirengusios priimti politinių sprendimų. Intensyvios diskusijos dėl šio dosie vyko ir Europos parlamente, jose buvo pasiūlyta priboti pasiūlymo taikymos rytį. Tikiu, kad taryba su dideliu susidomėjimu stebės šių diskusijų baigti. Intensyvios dėrybos vyko ir dėl pasiūlymo, kuriuo siūloma iš dalies pakeisti vadinamąjį Briuselis I reglamentą. Liepos mėnesį pateiktų pasiūlymų siekiama užtikrinti bendro patentų teismo susitarimo ir Briuselis I reglamento suderinamumą ir taip sudaryti teisinės prielaidas įsigalioti vadinamajam patentų paketui. Džiaugiamės, kad konstruktyvios diskusijos leido pasiekti bendrąjį požiūrį dėl šio dosie jau gruodžio mėnesio taryboje. Kartu tikime, kad šiuo klausimu pavyks pasiekti greitą sutarimą su Europos parlamentu pirmojų skaitimų. Pirmininkaujantį valstybę taip pat pasiekė nemažą pažangą dėl legalizavimo ir kitų formalumų atsisakymo pasiūlymo. Pirmininkavimo metu išnagrinėta didžioji dalis pasiūlymo nuostatų. Pirmininkavimo metu svarstant pasiūlymus dėl sutoktinių įregistruotų partnerių turtinių režimų buvo padarytas žymus progresas Nors diskusijos ekspertų lygių pasiekta viskas, kas šiuo metu galėjo būti pasiekta, dėl kai kurių delegacijų politinio pobūdžio rezervacijų galutinis pritarimas abiems pasiūlymams dar nebuvo galimas. Klausimai, kuriuos dar reikia įspręsti, yra politinio pobūdžio ir juos reikės spręsti ateityje. Pasiekta didelė pažanga nagrinėjant pasiūlymus dėl ES prekių ženklų sistemos reformos. Sveikindamas intensyvų darbą su šiuo dosie Europos parlamente noriu pažymėti, kad Lietuva kaip pirmininkaujanti valstybė glaučiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir komisija šiam klausimui taip pat skyrė labai didelį dėmesį. Pirmininkavimo metu vyko itin intensyvios diskusijos tiek dėl direktyvos, tiek dėl reglamento tekstų. Gruodžio mėnesio tarybai šiuo klausimu pateikėme pažangos ataskaitą Manome, kad tokiu būdu sukūrėme tvirtą pagrindą tolimesniems sprendimams dėl šios svarbios teisėkuros iniciatyvos prekių ženklų srityje. Pirmininkavimo metu e-teisingumo srityje daugiausia dėmesio skiriame naujai 2014-2018 metų Europos e-teisingumo strategijai, kuri buvo patvirtinta gruodžio mėnesio taryboje. Ši strategija bus būsimo darbo e-teisingumo srityje pagrindas Atitinkamai veiksmų planas, kuriame išdėstyti konkretus projektai, bus priimtas 2014 metais. Nuo 2009 metų, kai buvo priimtas pirmasis veiksmų planas, buvo padaryta didelė pažanga šioje srityje, naujoji strategija bus solidus pagrindas šiai svarbiai veiklai tęsti. Ypač svarbi, bet kartu ir sudėtinga iniciatyva, dėl kurios pirmininkaujantį valstybę tęs intensyves dėrybas, yra asmens duomenų apsaugos paketas – Visgi nepaisant visų pastangų ir intensyvių diskusijų tiek ekspertų, tiek politinių lygių, vis dar išlieka nemažai teisinių ir politinių problemų dėl šio paketo ir darbas taryboje ieškant kompromisų tęsis. Pirmininkaujantį valstybę norėtų pasidžiaugti, kad po keleto trišalių dialogų pasiektas susitarimas su Europos parlamentu, sudarantis galimybę priimti kolektyvinio autorių teisų ir gretutinių teisų administravimo direktyvą per pirmąjį skaitimą jau kitų metų pradžioje. Kaip žinia, nuolatinio atstovų komitetas ir jūri komitetas patvirtino šį susitarimą lapkričio mėnesį. Todėl tikime, kad Europos parlamento plenarinėme posėdėje bus galima priimti parlamento poziciją jau 2014 metų sausį. Norime padėkoti pranešėjai poniai Galo už išskirtinai konstruktyvų požiūrį siekiant susitarimo šiuo klausimu. Manome, kad tik visų institucijų efektyvus bendradarbiavimas leido sutarti dėl priemonės, kuri yra labai svarbi bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimui 2015 metais. Spalio mėnesį nuolatinio atstovų komitetas suteikė mandatą pirmininkaujančiai valstybei pradėti dėrybas su Europos parlamentu, siekiant susitarimo dėl audito direktyvos pakeitimo ir reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų. Pirmininkaujantį valstybę norėtų pasidžiaugti pradėtomis ir pažengusiomis dėrybomis su Europos parlamentu ir konkrečiai su pranešėju ponu Karim dėl šios Europinės audito reformos. Svarbu pastebėti, jog audito direktyvos pakeitimų ir naujo reglamento tikslas pagerinti audito kokybę ir patobulinti vidaus rinkos sąlygas finansinės atskaitomybės auditui, tokiu metu gražinant pasitikėjimą rinką. Pirmininkavimo metu stipriai pažengė diskusijos dėl pasiūlymo dėl įmonių nefinansinės informacijos atskleidimo, prisidedančio prie ES bendrojų valdymo sistemos tobulinimo. Šis pasiūlymas buvo svarstytas ekspertų lygių, o praėjusią savaitę nuolatinio atstovų komitetas suteikė pirmininkaujančiai valstybei mandatą pradėti neformales trišalės dėrybas šiuo klausimu. Pirmininkaujantį valstybę tvirtai tiki, kad šis pasiūlymas galėtų pagerinti įmonių atskleidžiamos nefinansinės informacijos kokybę, veiksmingumą bei nuoseklumą visoje Europos Sąjungoje. Vienas iš pirmininkaujančios valstybės horizontalaus lygio prioritetų buvo ryšių su rytų partnerystės šalimis stiprinimas ir vystimas. Įgyvendinant šį prioritetą spalio mėnesį buvo surinktas pirmasis ES ir rytų partnerių teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimas. Susitikimo metu buvo priimta bendra visų susitikime dalyvavusių valstybių atstovų deklaracija, kurioje numatyti žingsniai siekiant glaudesnio bendradarbiavimo, teisingumo ir vidaus reikalų srityje tarp ES ir šalių partnerių. Gerbėme Europos parlamento nariai, tai yra pagrindiniai Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai rezultatai teisingumo srityje, tačiau be išvardintų prioritetų intensyviai dirbome ir su kitais dosie, dėjome visas pastangas, kad pirmininkavimas būtų sėkmingas, o rezultatai apčiuopiami Praėjęs pusmetis yra dar vienas etapas bei įsimintinas žingsnis mūsų bendroje istorijoje stiprinantis valstybių narių ir institucijų tarpusavio santykius, bendradarbiavimą ir vienybę. O savo raštu ir visos pirmininkavimo komandos vardu norėčiau dar kartą padėkoti jums visiems už bendradarbiavimą ir pagalbą pastarosius mėnesius. Tikiuosi, kad su pirmininkavimo pabaiga mūsų bendradarbiavimas ir bendrų tikslų siekimas nesibaigs o prasmingus darbus toliau prates pirmininkavimo trejato partnerė Graikija. Dėkuoju ir esu pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister, für diesen umfassenden. Ačiū labai, ponė ministrė, ačiū už tokią išsame ataskaitą. Ponas Balasarė paprašė žodžio. Dėkuoju, pirmininkė. Aš tikrųjų neturėčiau konkretaus klausimo, nes ministro pasakymas buvo tikrai labai išsamus. Tiesiog norėčiau vieną komentarą pateikti. Manau, kad pirmininkaučioje valstybėje tikrai e, pasiekė gerų rezultatų, tikrai buvo geras pirmininkavimas. Ir būtent šiandieną mes pradėsime trišalį dialogą e, dėl e, tarptautinės veiklos areštavimo, e, dėl blokavimo, Europos sąskaitos blokavimo orderio ir e, mes labai optimistiškai žiūrime į ateitį, dėl kad e, matome, kad tikrai kreditorių ir skolininkų teisės buvo labai konkrečiai apibrieštos ir užtikrintos garantijomis. Taip pat dar reikėtų pabrėžti, kad buvo koreperė taip pat rasta bendroji e, pozicija, bendrasis požiūris, kalbant apie nefinansinės operacijas. Ir šį rytą mes komitete būtent tai patvirtinome ir matėme balsavimo metu taip pat kad e, ši tema buvo labai išsamei išanalizuota, buvo pateiktos skirtingos pozicijos ir taryboje buvo rastas bendras požiūris, bendra pozicija, kuria yra remiamasi, kuria bus remiamasi diskusijų metu ir manau, kad tai yra labai teigiamas e, dalykas. Taigi norėjau tiesiog pateikti šiuos komentarus. Uh, Ir e, norėjau pabrėžti, kad labai teigiamai vertinu Lietuvos pirmininkavimą ir būtent e, jų e, darbą ir norime tęsti šį darbą ir su kita pirmininkaujančia valstybė. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Stein. Minister, ich schließe mich den Ausführungen meines Kollegen. Äh, Pone ministrė, Norėčiau pritarti savo kolegai ponui Baldesarį, kuris ką tik pasisakė. Tikrai norėčiau padėkoti už e, situacijos pristatymą. Taip pat ačiū, kad kalbėjote apie auditą, kad palėtėte šį klausimą. Tikiuosi, kad e, jau šį rytą pasiekime susitarimą. Aš esu pranešėję dėl MPR ir MP, PRP dokumentų rinkinių ir buvo minėta, kad yra tikrinimo išlygų, tačiau noriu sužinoti, ar daugiau informacijos turėtumėte, kiek valstybių narių paprašė tikrinimo išlygų, apie kokius procentus kalbame, galbūt procentinėmis vertėmis būtų galima pasakyti, kiek valstybių narių paprašė tikrinimo išlygų ir kokios galėtų būti išvados Ar manote, kad galėsime e, baigti aptarimą dėl e, pasiūlymų dėl sutoktinių ir registruotų partnerių turtinių režimų? Ačiū. Ponas Jefka. Ačiū labai. Ačiū už tos šešis mėnesius už puikų bendradarbiavimą ir gerą pirmininkavimą. Tikrai trumpas laikas, tačiau nemažai buvo nuveikta. Ir savo pristatymę kalbėjote apie tą darbą, kuris buvo atliktas, tad labai norėčiau padėkoti už tai, kad priminėte, nes neretai pamirštame tuos dalykus, kuriuos pasiekėme, pamirštame tos teigiamus rezultatus. Tad tikrai norėtume padėkoti už puikų Lietuvos pirmininkavimą. E, kalbant apie Briuselis vienas reglamentą bei jo keitimą, kad būtų galima mm, priimti patentų paketą, manau, kad tikrai neblogai viskas klostosi ir manau, kad galėsime baigti savo darbą kitų metų pradžioje. Ačiū labai. Ačiū, ponė Reikner. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad Lietuva yra labai maža šalis ir jūs pirmą kartą pirmininkavote ES tarybai, tad tikrai stebėjome jūsų darbą, stebėjome jūsų pasiektus rezultatus ir tikrai stebinantis rezultatai. Pavyzdžiui, Briselis vienas, finansinės ataskaitos, skirtingi dokumentų rinkiniai, kuriuos jūs minėjote, taip pat elektroninio teisingumo programa, tikrai džiaugiuosi pasiektais rezultatais. Tačiau nepaisant to norėčiau iškelti vieną klausimą. Man atrodo, kad dėl to kyla tam tikrų problemų. Jūs turbūt žinote, kad parlamento kadencija artėja prie pabaigos, artėja šis teisėkuros procesas prie pabaigos, šis periodas, atsiprašau, laukiame e, naujų pirmininkaujančių valstybių, taip pat e, bus išrinktas ir naujas parlamentas. Tad baigėsi ne tik Lietuvos pirmininkavimas, baigėsi ir e, po truputį šio parlamento kadencija. Tad norėčiau iškelti vieną klausimą susijusiu su auditu. E, tikimės, kad dėl šio dokumentų rinkinio bus susitarta, kad viskas bus sėkmingai atlikta, tačiau reikia nepamiršti to laiko spaudimo, su kuriuo susidurime, visi siekime konstruktyvių sprendimų, tačiau reikia nepamiršti ir taisyklių dėl skaidrumo, tų taisyklių privaloma laikytis, reikia užtikrinti skaidrumą, reikia pakankamai informacijos, kuri būtų pateikiama frakcijoms, aš pati pasisakau socialistų ir demokratų frakcijos vardu. E, mes taip pat dalyvausime dėrybose trišalime dialoge dėl auditorių. Tad e, pirminkančios Lietuvos norėčiau paprašyti, kad dėrybose būtų vadovaujamasi tais principais, kuriuos minėjau, kad būtų laikomasi skaidrumo, kad visi gautų informaciją kiek įmanoma anksčiau ir kad informacija būtų išsami. Ačiū, sako pirmininkas. Aš pats norėjau kai ką pasakyti. Ir tai vis iškylanti tema, tai yra deleguoti į teisės aktai ir gyvendinimo teisės aktai. Gila pono Sairio šiuo metu čia nėra, jis yra parengęs komiteto ataskaitą šiuo klausimu ir manau, kad būtų labai naudinga, jeigu galėtume e, e, išspręsti šį klausimą e, šiame teisėkuros laikotarpėje periode, nežinau, ar Lietuvos e, pirmininkaujantį Lietuvą galės tai padaryti dar iki šio mėnesio pabaigos. E, kaip jau minėjau, ne visai aiškus e, tie kriterijai, kas yra deleguoti į teisės aktai, kas yra įgyvendimo teisės aktai, kas patenka į kurią kategoriją. Manau, kad tai būtų e, svarbus darbas tiek ir pirmininkančiai Lietuvai, taip pat ir būsimai pirmininkančiai Graikijai. Dabar žodis ponai ministrui, prašau. Pirmiausia, aš dar kartą norėčiau padėkoti visiems už jūsų komiteto nariams, ypač pirmininkui, ponui Leniai, už bendradarbiavimą. Noriu padėkoti už teigiamą e, mūsų pirmininkavimo vertinimą, nes iš ties mes žinome, kad buvo prieš mūsų pirmininkavimą tam tikrų abejonių, ar mūsų nedidelė valstybė sugebės susitvarkyti su šitais sudėtingais uždaviniais bet labai malonu, kad, kad jūsų išvados yra teigiamos. Dabar norėčiau konkrečiai atsakyti į užduotus klausimus. Visų pirma, dėl tiek tuoktinių ir registruotos partnerystės turto teisinio režimo. Tai mūsų pirmininkavimo metu svarstant šios pasiūlymus buvo pasiektas žymus progresas ir svarstant abu, abu pasiūlymus buvo pasiektas susitarimas dėl kai kurių numatyto specifinio pensijų teisių perkelimo ir koregavimo instituto išbraukimo iš abiejų pasiūlymų taikymos ir ties taip pat pasiektas daugumos delegacijų pritarimas visiškam paveldėjimo ir sutoktinių ir partnerių turto teisinio režimo bylas nagrinėjančių teismų jurisdikcijos konsolidavimui sutarta dėl dalinio santokos nutraukimo ar anuliavimo bylas ir sutoktinių turto teisinio režimo bylas nagrinėjančių teismų jurisdikcijos konsolidavimo, parengtos abiejų e, pasiūlymų konstatuojamosios dalys. E, svarstant pasiūlymą dėl registruotos partnerystės turtinių pasiekmių siekta tinkamai atsižvelgti į pagrindinių teisų agentūros, jūri ir lybę komiteto akcentuotas asmenų ir lygybės ir lygybės ir diskriminacijos draudimo principus partneriams kaip ir sutoktiniams siūloma numatyti galimybę pasirinkti jų bylų nagrinėsinti teismą ir registruotos partnerystės turtiniams e, pasiekmėms taikytą teisę ir tik keletas valstybių e, ne, ne, nepritarė bendroms, bendroms nuostatoms, dėl to mums nepavyko e, surasti bendrą sutarimą šiuo klausimu. Dabar kalbant apie m, mm, diskusijas dėl, dėl, dėl, dėl audito, mm, žinoma, kad e, nors atsakingas yra ir e, kitas e, ministras, tai ne mano atsakomybės rytis pagal, pagal E, e, pasiskirstimą kompetencijų Lietuvoje, tačiau aš perduosiu tą susirūpinimą ir žinoma mes sieksime, kad svarstymas būtų kaip galima skaidresnis ir visos institucijos būtų informuojamos e, laiku. Dabar dėl, dėl darbo, dėl deleguotojų teisės aktų, tai mm, dirba. Tai suprantama, dirba ir parlamentas, ir, ir, ir taryba kartu dėl, dėl, dėl šių teisės aktų. Tai tiek trumpai e, galėčiau atsakyti į jūsų klausimus. Labai dėkoju už suteiktą galimybę pristatyti mūsų pirmininkavimo rezultatus. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister. Ich denke in der Tat, dass das eine. Ačiū, ministrė. Iš tiesų, jūsų pasiekimai įspūdingi, tikrai galite didžiuotis pastaraisiais e, šešiais mėnesiais. Manau, kad pasiekėte puikių rezultatų. Graikijai mažiau pasisekė, nes ji turės galimybę bendradarbiauti su parlamentu trumpiau, bet taip jau yra. Prasidės rinkimai, prasidės rinkimų kampanija, bus išrinktas naujas parlamentas ir dėl to šiek tiek laiko prarasime. Bet jūs puikiai padirbėjote, bandydami užbaigti darbą dėl didžiausio įmanomo pasiūlymų skaičiaus ir mes tęsime darbą su jūsų įpėdiniais. Ačiū, kad atėjote į mūsų komiteto posėdį. Linkiu jums kuo geriausios sėkmės, gerų kalėdų, laimingų naujų metų ir kuo geriausios kloties per likusias kelias jūsų pirmininkavimo dienas. Ačiū. habe ich jetzt als weiteren Tagesordnungspunkt den Punkt 34. Taigi 34. E, ketvirtas punktas tai yra tik informacinio pobūdžio pranešimas dėl subsidiarumo. E, subsidiarumas pranešėjo nėra, todėl mes galbūt kitais metais galėtume aptarti šį klausimą, jį nukelsime kitų metų posėdį nėra pastabų dėl 34 punkto, 35 kiti klausimai. Ar turėtumėte kitų klausimų? Panašu, kad ne. Gerai, tai tuomet uh, norėčiau palinkėti visiems linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujų metų. Atsiprašau, mm, norėjau tiesiog uh, dėl protokolo pasakyti kad e, reikėtų įtraukti tai, ką aš sakiau dėl trišalio, pos, trišalio dialogo posėdžio. Ir e, tikrai gaila, kad ponui Masip nebuvo vertimo užtikrinta. Ir e, elektroniniu paštu taip pat susisiekiau su ponu Masip ir prieš šiandienos trilogo posėdį ir jis sakė, kad tiesiog sunku tęsti dialogą, todėl kad e, dėl dokumentų ir e, dokumentai buvo atsiusti tik tai po vidurnakčio, taigi žinau, kad galbūt mano pastabos nebuvo labai aiškios, iš tikrųjų mano, mano pastabos nebuvo susijęs su, lie, su pirmininkaujančia Lietuva, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad dabar baigėsi kadencija parlamente ir visi nori užbaigti savo darbą su visais dokumentais ir visgi yra tam tikros ribos, negalime tai daryti bet kokią kainą. Uh, Yragi kartais tokia, pasitaiko tokių atvejų, kai reikia tikrai reikia laiko apsispręsti, ar sprendimas tikrai demokratiškai priimamas, jeigu nėra pakankamai užtikrinamas skaidrumas, informavimas ir taip toliau, ypač kai reikia atsižvelgti į didžiumos, mažumos nuomonę ir taip toliau. Manau, kad negerai, kad laiko pakankamai nėra. Norėčiau, kad tai būtų pažymėta. Dėkoju, tai bus pažymėta protokole. Yra žinoma ir daugiau Um, komentarų. Pone Lechtenberger, dėkoju. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad ateityje mes turėsime dar kelis mėnesius, kai kalbėsime apie trišalio dialogo posėdžius. Skaidrumas dėja jų metu ne visada užtikrinamas. Reikėtų kažką daryti, kad galėtume išspręsti šią problemą, reikėtų labai atsargiai pažiūrėti į tai ir, kaip kad jau minėjau ir anksčiau, ir prisimenu ir iš ankstesnės kadencijos, na, situacija nebuvo tokia sudėtinga, kaip kad dabar, jeigu gerai atsimenu. Prašau, leiskite į viską žiūrėti labai atsargiai, nes antraip mes e, demokra... neatsižvelgėme į demokratijos principus ir negalime, tarkim, teigia, tinkamai savo veiklos vykdyti, jeigu dokumentus gauname tik po vidurnakčio. Aš E, noriu dirbti kuo aktyviau, bet vis dėlto po vidurnakčio gavus dokumentus yra labai sunku išanalizuoti tokius sudėtingus dokumentus ir aš pati to negaliu padaryti. Taigi, štai dėl ko norėčiau pritarti mano kolegijai. Ir tikrai tai galioja ne tik šiam dosie, bet ir kitiems dokumentams. Ponas Leneris, dėkoju, tai taip pat pasižymėsime. Ir žinau, kad kitose frakcijose galbūt šiek tiek kitaip elgiamas ir ponas Svifke dar, dar yra tarp mūsų. Na, dėja, tokia jau situacija linksmų šventų kalėdų ir postis baigtas.